Ok. Filip. Pradėkime. Paklausykite, prašau, aš kalbėsiu švediškai. Du pranešimai. Pone Panetopolos, aš dar nepradėjau. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti porą žodžių dėl darbo tvarkės pirmininkė. Manau, kad turėtume aptarti laišką užimtumo komiteto laišką. Žinoma, buvo progų tai padaryti, buvo uh, E, atsakymų, tačiau man neaišku, kaip gali būti, kad balsuojant dėl darbo laiko direktyvos e, gavosi vienas papildamas balsas, vienu balsu per daug. Kaip tai gali būti? No. Sekretariatas sako, kad jie nėra nieko nėra matę, šį klausimą pasiūskite sekretoriatų, jie patikrins. Du pranešimai. Padėtis dėl pacientų judumo direktyvos. Aš ir e, vidaus rinkos komiteto pirmininkas E, pritaikome taisyklę 47 dėl sustiprinto bendradarbiavimo. NV komitetas komitetui buvo pranešta, kad mes nebalsuosime. Turėjome susitikimą su Peteringu Sugaljoti e, praeitą savaitę. Tačiau 47 taisyklėje sakoma, kad sprendžiama balsą turi vadovaujančio komiteto pirmininkas, dėl ko balsuoti. Ir Envi komiteto pirmininkas negali laikyti šios taisyklės, todėl mes ketiname balsuoti dėl savo pakeitimų. Tačiau E, kompromisas šioks toks pasiektas, o būtent toks, kad bus suteikta mums galimybė mūsų komitete taip pat pateikti paraleliai plenarinėje sesijoje savo e, pakeitimus. Šiandien Envi komitetas balsuos ir šeši mūsų uh, pakeitimai nebus šiandien dėl jų balsuojama Envi konvitete. Dėl kitų pakeitimų bus balsuojama. Sekretoriatas išanalizuos, ar yra dideli skirtumai ir jums praneš. Tuomet surinksime 40 komiteto e, narių, mes su ponu Bageto palaikysime ryšį ir paraleliai teiksime savo pakeitimus, jei mūsų nuomonė, Envi komiteto sprendimas bus nukrypstantis nuo mūsų nuomonės. Taigi, šiandien Envi balsuos, mes analizuosime jų balsavimo rezultatus e, ir jūs informuosime. Kaip vakar sakiau, e, toks šiandien bus, buvo pirmas pranešimas, o dabar ponios Lambert pranešimas. po to Jan e, Kremers pranešimas ir tęsime vėliau pagal darbo tvarkę, kaip vakar minėjau. Tuomet pradėkime nuo ponios Lambert pranešimo. Kompromisas A. Kas už? Kas prieš? priimta. Tuomet atkrenta pranešio antras pakeitimas, kompromisas B. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Tada atkrenta 8, 7 ir 9. Kompromisas D, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtas atkrenta. Dėl vienuolikto balsuojame. Kas už vienuoliktą pakeitimą? Prieš susilaikė priimta. Kompromisas E. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. Trečias ir ketvirtas atkrenta. Kompromisas F. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Keletas pakeitimų atkrenta ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Elektroninis balsavimas pradėtas. Nepaka, nepakankamai greitai esate balsuoti. Balsavimas baigtas. Balsavimo rezultatai. 35 balsavo, 34 už, 30, 33 už, vienas prieš. Sveikinu ponę Lambert. Pono Kremerio pranešimas su visais priedais. Kompromisas A. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Ketvirtas atkrenta. Antras ir trečias jau priimti. Pirmas pakeitimas. Antroji dalis atsimta, pirmoji dalis pirmojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Tuomet galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Visi pabalsavome. Kas neturite kalt... kortelės, turite parodyti, kaip balsuojate. Ar tai sunku? Neveikia. Balsavimas daiktas. Trisdešimt septyni už vienas susilaikęs. Sveikinu, pona Kremers. Tuomet ponios Lambert pranešimas dėl aktyvios įtraukties. 33 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 32 pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 34. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 35. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 36. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 37. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 38 pakeitimas kas už? prieš susilaikė atmesta. 39 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 40 kas už, prieš susilaikė priimta. 41 pakeitimas, kas už, prieš prieš, susilaikė priimta. 42 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisas A, kas už, prieš, susilaikė priimta. 43, 44, 45 atkrenta 46 pakeitimas, kas už prieš. Lygiai atrodo. Dėl 46 pakeitimo elektroniniu būdu balsuojame. Kas prieš? Atleiskite, pirmininkas susipainiojo, balsavimas baigtas. Trisdešimt aštuoni balsavo.

prieš, susilaikė priimta. 50 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 52 pakeitimas, kas už, ir 54 kartų, prieš, susilaikė priimta.

prieš susilaikę priimta. 59 kas už, prieš susilaikę priimta. 60 kas už, prieš susilaikę priimta. 61 kas už, prieš susilaikę priimta. 62 kas už, prieš susilaikę priimta. 63 kas už, prieš susilaikė atmesta. 64. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 65. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 66. Su žodiniu pakeitimu. Kas už? prieš susilaikę atmesta. 67 kas už prieš. Manau, šį klausimą turėtume pabandyti elektroniniu būdu patikrinti. 67 balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. 19.19 atkrenta šis pakeitimas. 68 pakeitimas, kas už? Prieš susilaikę atmesta. 69 pakeitimas, kas už? Prieš susilaikę atmesta. 70 kas už? Prieš susilaikę priimta.

prieš susilaikė priimta. 74 kas už, prieš susilaikė priimta. 75 kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas B. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 76, 77, 78 sekretas, 79 kas už Kas už 79? Prieš? Susilaikė priimta. 80. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 81. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 83. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 84. Kas už? prieš susilaikė priimta. 85 kas už. Prieš susilaikė priimta. 86 kas už. Prieš susilaikė priimta. Kompromisas C. Kas už? Prieš susilaikė priimta 89, 88 iki 87 atkrenta. Atsiprašau, iki 91. 87 kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Kompromisas D. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 92-94 atkrenta, 93 kas už? Prieš susilaikė priimta. 95 kas už? Prieš susilaikė priimta. 96 kas už? Prieš susilaikė priimta. 97 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 98 kas už, prieš, susilaikė priimta. 99 kas už, prieš, susilaikė priimta. Šimtasis pakeitimas kas už? prieš susilaikė priimta. 102 pakeitimas, kas už? Prieš susilaikė priimta. 101 už. Prieš susilaikė priimta. 103 kas už? Prieš susilaikė priimta. 104 su žodiniu pakeitimu. Kas už? prieš susilaikė priimta. 105 kas už, prieš susilaikė priimta. 106 kas už, prieš susilaikė priimta. 107 kas už, prieš susilaikė priimta. 108 kas už, prieš susilaikė priimta. 109 kas už, prieš susilaikė priimta. 110 kas už, prieš susilaikė priimta prieš susilaikė priimta. 82 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 111, kas už, prieš susilaikė atmesta. 112, kas už, prieš susilaikė priimta. 113, kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas E, kas už, prieš prieš susilaikė priimta. Tuomet periname prie konstatuojamųjų dalių 12. Kas už? Prieš 12 e, priimta. 13. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 14. Konstatuojama dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 15. Kas už? Prieš susilaikė atmesta 16, kas už, prieš susilaikė priimta 17, kas už, prieš susilaikė atmesta 18, kas už, prieš susilaikė atmesta 19, kas už, prieš susilaikė priimta 20, kas už, prieš Dar kartelį, dėl 20-osios konstatuojamosios dalies. Kas už? Prieš? Susilaikė. Teks patikrinti elektroniniu būdu dėl 20-osios konstatuojamosios dalies. Ar visi pabalsavome? Balsavimas baigtas. Balsavimo rezultatai 41 balsavo, 21 už, 19 prieš. 21 konstatuojama dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. 22, kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas numeris pirmas, kas už, prieš susilaikė priimta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 27. Kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas 3. Kas už, prieš susilaikė priimta. 30. Kas už, prieš susilaikė priimta. 31. Kas už, prieš susilaikė priimta. should recite cituojamosios dalys, kas už antroji priimta, trys kas už. Gal bal, blokų balsuojame, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas pradėtas. Visi pabalsavote? Ne. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Balsavimo rezultatai. 42 balsavo, 25 už, 2 prieš, 15 susilaikiusių. Sveikinu, ponia Lambert. Tuomet pono Silva Penedos pranešimas dėl atnaujintos socialinės darbo tvarkės. Pradėsime nežinau jūsų puslapio numerio. Aš savo puslapius seku, sako pirmininkas. Tuomet 62 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. 63 atkrenta, 64 kas už. Prieš susilaikę atkrenta. Kas atsitiko, klausė pirmininkas. vidinės problemos. Tuomet teskime darbą. Antroji dalis atsiimta dėl pirmosios 65 pakeitimo dalies. Kas, už, kas prieš susilaikė priimta. 66 kas už. Prieš susilaikė priimta. Moterų komiteto trečias pakeitimas kas už prieš susilaikę atkrenta. 19 moterų komiteto pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. 67 atsiimtas, 69 kas už, prieš susilaikę priimta. 68 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas A. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 71. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 72 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 73. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 74 kas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisas B, kas už, prieš, susilaikė priimta. 78 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Ekonomikos komiteto antras pakeitimas kas už, prieš prieš susilaikė priimta. 79 kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas C kas už. Prieš. Manau, kad patvirtinta, tačiau patikrinkime elektroniniu būdu dėl kompromiso C. Balsuojame. Balsavimas pradėtas. Visi pabalsavome, balsavimas baigtas. E, 21 už, 19 prieš priimta. Tuomet 80-81 atkrenta, 82 kas už 82 pakeitimą. Kas prieš? susilaikė, atmesta. 83 kas už, prieš susilaikė, priimta. Moterų komiteto antras pakeitimas kas už, prieš susilaikė, atmesta. 84 kas už, prieš susilaikė, priimta. Ekom septintas pakeitimas su žodiniu e, pakeitimu priimta. Kompromisas D. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Šeštas, aštuntas pakeitimas atkrenta, tuomet aplinkos komiteto antras pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. NV3. Kas už? Prieš susilaikė priimta. NV6. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Moterio komiteto 20 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 85 penktas dviejomis dalimis už pirmąją dalį kas už, prieš susilaikė priimta antroji dalis 85 kas už, prieš susilaikė priimta. Tuomet atkrenta 86, 87 kas už, prieš susilaikė priimta. Moterų komiteto 16 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 88. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Kompromisas E. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 80, kompromisas F. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Kompromisas G. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 93 pakeitimas kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 94 kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 98 pakeitimas kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 99 kas už? prieš susilaikė priimta. Šimtas kas už, prieš susilaikė atmesta. Kompromisas H kas už, prieš susilaikė priimta. Šimtas antras pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Antrasis kultūros komiteto pakeitimas kas už prieš. Teks e, pabalsuoti elektroniniu būdu dėl antrojo kultūros komiteto pakeitimo. Visi pabalsavome. Balsavimas baigtas rezultatai tokie 22 už, 18 prieš, taigi priimta. Kompromisas į, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 105 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 104, kas už, prieš susilaikė priimta. 106 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas J. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 109. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 112. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 22 moterų komiteto pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmesta. 113. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Šimtas tryliktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Kompromisas ką? Kas už? prieš susilaikė priimta. 116. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Kompromisas L. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Šimtas aštuonioliktas kalbinis pakeitimas. Šimtas dvidešimtas kas už? prieš, susilaikė atmesta. 121 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 123 kas už, prieš, susilaikė priimta. 122 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 124 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 125 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Kompromisas M kas už, prieš, susilaikė priimta. 128 kas už. Prieš susilaikė atmesta 129, kas už? Prieš susilaikė atmesta 130 kas už, prieš susilaikė atmesta 132 kas už, prieš susilaikė priimta 133 kas už, prieš susilaikė atmesta 136 kas už, prieš susilaikė priimta. 134. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Atkrenta moterų komiteto pakeitimas, tuomet kompromisas N. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 140 pakeitimas kas už? Prieš susilaikė priimta. 141 kas už? prieš susilaikė atmesta 142, kas už, prieš susilaikė atmesta 143, kas už, prieš susilaikė priimta 144, kas už, prieš susilaikė atmesta 145, kas už, prieš Susilaikė priimta. 146. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 148 dviejomis dalimis už pirmąją dalį. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė taip pat priimta. 149 pakeitimas. Kas už? Prieš Susilaikė. Atmesta 150. Kas už? Atleiskite. Tik tai norėčiau lingvistinę pastabą pasakyti. Anglų kalboje norėčiau atkreipti dėmesį. Turėtų būti žodis economic, ekonominė būklė. Nežinau, kaip kitose kalbose tai neturėtų įtakoti balsavimo. Ačiū už pastabą, sako pirmininkas.

dalis, kadangi antroji atsiimta, kas už pirmąją 152 dalį priimta, 153 kas už, prieš susilaikė priimta, 154 kas už, prieš susilaikė atmesta, 155 tik pirmoji dalis, antroji dalis atsiimta, kas už, prieš susilaikė priimta, 156 kas už, prieš susilaikė priimta. 157 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 158 kas už, prieš susilaikė priimta. 159 kas už, prieš susilaikė priimta. 161 pakeitimas kas už, prieš prieš susilaikė atmesta. 160 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 162 kas už, prieš susilaikė atmesta. 163 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 164 dviejomis dalimis už pirmąją dalį kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 165, 165 e, pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisas O, kas už, prieš susilaikė priimta. 100, kompromisas P, kas už, prieš susilaikė priimta. 167. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 170. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 169. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 171. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 173. Kas už? Prieš? susilaikė atmestas 172, kas už, prieš, susilaikė atmestas 174 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta 175 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 176 atsiimtas, 177 kas už, prieš, susilaikė priimta. 178 kas už, prieš susilaikė priimta. 179 kas už, prieš susilaikė priimta. 180 kas už, prieš susilaikė priimta. 181 kas už, prieš susilaikė priimta. 182 kas už, prieš susilaikė priimta. 183 kas 183. Vienas aštuoni du priimtas. Galime patikrinti elektroniniu būdu. Tikriname balsavimo rezultatus elektroniniu būdu dėl 182 pakeitimo. Visi pabalsavome, rezult, e, balsavimas baigtas. Rezultatai tokie 24 už 15 prieš priimta. 183 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 184 kas už? Prieš susilaikė priimta. Penktas moterų komitetų pakeitimas kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Kompromisas Q, kas už, prieš susilaikė, priimta. 187, kas už. Vienas aštuoni septyni. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 188 atsiimta, 189 kas už, prieš Susilaikė, atmesta. 190, kas už? Prieš. Susilaikė, priimta. 191, kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. 192, kas už? Prieš. Susilaikė, priimta. 193, kas už? Prieš susilaikė, priimta. Kompromisas R, kas už, prieš susilaikė, priimta. 194, kas už, prieš susilaikė, priimta. Atkrenta 196, 195, kas už, 195, atmestas, 197, kas už, prieš susilaikė, atmesta 198, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmoji cituojamoji dalis, kas už, gal dėl šių pakeitimų balsuokime blokų bendrai, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Konstatuojamosios dalys, kompromisas vienas, kas už. Prieš susilaikė priimta. Šešioliktas, kas už. Prieš susilaikė priimta. Septynioliktas, kas už. Prieš susilaikė priimta. Kompromisas numeris du, kas už. Prieš susilaikė priimta. Keletas pakeitimų atkrita. Aš 18 atsiimtas, kompromisas 3. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 18, atsiprašau, 24 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 25, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Kompromisas 4, kas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisas 5, kas už, priimta. 30 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 31. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 32. Pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 33. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Šeštas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 115 pakeitimas. Kas už? prieš susilaikė priimta. 34. Kas už, prieš susilaikė atmesta. Aplinkos e, C pakeitimas. Kas už, prieš e, atmesta. 35. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 36. Kas už, prieš Patikrinkime dėl 36 pakeitimo, elektroniniu būdu balsuokime. Visi pabalsavome. Tai balsavimas baigtas. 22 už 18 prieš priimta. 37 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 7 kompromisas. Kas už? Prieš. Prašau, ponas Leido. Atleiskite, ponė pirmininkė, atrodo įvyko nesusipratimas. Mes balsavome tik dėl 38-ojo, turbūt reikėjo dėl 37-ojo, gal galima būtų dar kartą. Taip, 37-as buvo. Balsuojame dėl 37-o. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. Septintas kompromisas. Kas už? prieš susilaikė priimta. Moterų komiteto D pakeitimas kas už? Prieš susilaikė atmesta. 39 pakeitimas kas už? Prieš susilaikė priimta. 40 pakeitimas kas už? Prieš susilaikė atmesta. 8 kompromisas kas už? prieš susilaikė priimta. 44, kas už, prieš susilaikė priimta. 45, kas už, prieš susilaikė priimta. 49, kas už, prieš susilaikė atmesta. 46, kas už, prieš susilaikė priimta. 47, kas už, prieš susilaikė, atmesta. 48 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 50 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 51, 52 atsimti, 53 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 54 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 55 kas už, prieš, susilaikė priimta. 56 kas už, prieš susilaikė priimta. 57 kas už, prieš susilaikė priimta. 58 kas už, prieš susilaikė priimta. 59 kas už, prieš susilaikė priimta. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas pradėtas. Visi papasavome. Balsavimas baigtas. 40 balsavusių, 38 už, 2 prieš nėra susilaikiusių. Prašau, sveikinu poną Silvą Penedą. Yes, uh, Bushel Matthews. Uh, Ponas Bushel Matthews, ačiū pirmininkė. Tokia mintis, tikėjau, kad pranešėjas atleis, nes aš to neklausiau, bet kalbėdamas su Steven Hughes supratau, kad dėl to pranešimo bus balsuojama plenarnėje sesijoje be diskusijos, tai labai svarbu. Žinau, kad darbo atvarkė e, intensyvi, bet jeigu pranešė sutinka, jeigu jūs sutinkate, ar galima paprašyti trumpos diskusijos bent jau, jeigu turint galvoje svarbą šio pranešimo? Taip, galime visada paprašyti, galų galia tai yra politinių frakcijų nuomonės reikalas. Galime aptarti frakcijose ir aš jūsų sprendimui pritarsiu. Tuomet pereisime ponios Štauner pranešimo dėl globalizacijos fondo. Aštuntas atsiimtas. 39. Kas už 39 pakeitimą? Prieš? Susilaikę atmesta. 37 atsiimtas. 38 kas už, prieš susilaikė, atmesta 9 atsiimtas, 40 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 41 kas už, prieš susilaikė, atmesta 10 kas už prieš susilaikę atmesta. Kas už pirmą pakeitimą? Prieš susilaikę atmesta. 11 atsiimtas. Kas už 42? Prieš susilaikę atmesta. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. 12 lingvistinis pakeitimas Trečias, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktas atsiimtas, antras ekonomikos komiteto, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktas, penkioliktas atsiimtas, šešioliktas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septynioliktas atsiimtas, aštuonioliktas pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 19, 20, 21 atsiimtas. 43. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 atsiimtas. 23. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 44. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 24. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 45. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta. 25 atsiimtas, 46 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 26 kas už, prieš susilaikė, atmesta. Trečias kas už, prieš susilaikė, atmesta. 47 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 48 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 27 atsiimtas, 49 kas už, prieš susilaikę atmesta. 50 kas už prieš susilaikę atmesta. 28 atsijimtas. Ketvirtas regionų komiteto, kas už prieš atmesta, 51 atsiimtas, ketvirtas kas už, prieš susilaikė, nepriimta, 29 kas už, prieš susilaikė, atmesta, 30 kas už, prieš susilaikė atmesta. 31. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 32. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Pirmas atsiimtas. Regionų komiteto pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 33. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 34. Kas už? Prieš susilaikė reikia atmesta. Antras, trečias atsiimtas, ketvirtas ir 35 kartu, kas už, prieš susilaikę atmesta. Penktas atsiimtas, 36 kas už, prieš susilaikę atmesta. Šeštas, septintas atsiimtas. Tuomet balsuojame dėl viso pranešimo teksto. Visi balsavome, rezultatai. Balsavimas baigtas. Rezultatai 23 už 11 prieš 3 susilaikė. Sveikinu pranešėją. Sveikinu komitetą, sako pirmininkas. Okay. Mrs. Tauner. Pone Štauner. Vienas klausimas. Jūs galėtumėte pasvarstyti. Mums reikia dabar su taryba pravesti trialogą ir kadangi jūs balsavote prieš, galbūt jūs galėtumėte atstovauti mūsų komiteto poziciją trialogę. Aš būčiau labai laimingas, jeigu jūs taip padarytumėt. Jūs e, galėtumėte ginti komiteto poziciją. E, priešingų atveju aš pats tai turėčiau daryti, kaip pirmininkas. Labai ačiū už e, jūsų poziciją ir ačiū už tokias instrukcijas. It's an answer because. No, man, uh, I, I, I'm serious, I'm serious because. Aš kalbu rimtai. Jeigu jūs nesutinkate uh, su mūsų pozicija, aš puikiausiai viską suprasiu. Tačiau trialoge reikia ginti komiteto nuomonę. Todėl aš uždaviau Jums šitą klausimą. Bet pagalvokite dar. Ponios Madeira pranešimas. Pone Madeira, žodis Jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu Jūs informuoti, kad prie 40 pakeitimo ponė Štauner pateiks žodinį pakeitimą. Gerai. Okay. Pone Šrotar, dėl posėdžio tvarkos. Taip, dėl 21 pakeitimo. Jam taip pat bus pasiektas žodinis pakeitimas. 21 pakeitimui jau sąrašė tai pažymėta. Tuomet balsuojame. 22 pakeitimas kas už? Prieš susilaikė priimta. 23 kas už? Prieš susilaikė priimta. 24 kas už? Prieš susilaikė priimta. 25 kas už? Prieš susilaikė priimta. 26 kas už? Prieš susilaikė priimta. 27 pakeitimas kas už? Prieš susilaikė priimta. 28 kas už? Prieš susilaikė priimta. Kas už 29? Prieš susilaikė priimta. 30 kas už? Prieš susilaikė priimta. 31 kas už? prieš susilaikė priimta. 32. Kas už, prieš susilaikė priimta. 33. Kas už, prieš susilaikė priimta. 34. Kas už, prieš susilaikė priimta. Pirmas straipsnis, 35 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta, 36 kas už, prieš susilaikė atmesta 37, kas už, prieš susilaikė priimta. Šeštas, kas už, prieš susilaikė priimta. 38, kas už, prieš susilaikė atmesta. 39, kas už, prieš susilaikė atmesta. 41 atsiimtas, 40 kas už. Žodinis pakeitimas. Taip, prašau, ponia Štauner. Äh, Ačiū, pirmininkė. Dėl 40 aš susitariau su pranešėju. Mes vakar tai aptarėme. Tai yra susijęs su E, savaitę prieš ir po gimdymo. Mano pakeitime e, pasisakau už tai, kad būtų šešios savaitės po gimdymo ir viskas. Ir e, likusi dalis būtų išbraukta. Galbūt tam pritartų komiteto nariai. Pone Madeira, jūs sutinkate? Stanor confirmar, portanto, Taigi, ponė Stauner, ar galėtumėte patvirtinti, kad atsijimate visą paskutinę dalį po maksimum šešios savaitės iki gimdymo? Jeigu taip, tai tada pasisakau už. Taigi, su šiuo žodiniu pakeitimu, kas už 40 pakeitimą, kas prieš, susilaikė priimta. 42, kas už, prieš susilaikė priimta. 43. Kas už prieš susilaikė priimta. 44. Kas už prieš susilaikė atmesta. 45. Kas už prieš susilaikė priimta. 7. Kas už prieš susilaikė priimta. 46. Kas už prieš prieš susilaikė, priimta 47 už, prieš susilaikė, atmesta 48, kas už, prieš susilaikė, priimta 8, kas už, prieš susilaikė, priimta. 49 ir 49 yra identiški, už juos abu, kas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 50, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 10, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 51, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas A, kas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisas B, kas už, prieš susilaikė priimta. 12 ir 53 atkrenta, 13 pakeitimas, kas už, prieš. Nežinau, kaip čia gausi. 13, 13 pakeitimas, kas už 13? Kas prieš? susilaikė priimta. 55 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. 56 kas už, prieš, susilaikė priimta. 57 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 58 kas už, prieš susilaikė priimta. 59 kas už, prieš susilaikė atmesta. 60. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 61. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 14. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 62. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Pirmas pakeitimas konstatuojamojo dalis priimtas. Antras, kas už, prieš susilaikė priimta. Trečias, kas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas, kas už, prieš susilaikė priimta. Penkioliktas, dviejomis dalimis. Už pirmąją dalį, kas už pirmąją dalį, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. 16, 17 atsimti, 18 kas už, prieš susilaikė priimta, 19 kas už, prieš susilaikė priimta, 5 kas už, prieš susilaikė priimta, 20 kas už, prieš susilaikė priimta. 21 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Pone Madeira. E, Pirmininkė, jūs nedavėte žodžio išsakyti žodiniam pakeitimui, tai reikštų, kad reikia balsuoti už, už 21 pakeitimą su atitinkamu pakeitimu. Man atrodo, čia yra klaida balsavimo sąraše. Aš sakiau su žodiniu pakeitimu, sako pirmininkas. Dėl 21. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Tuomet galutinis balsavimas. Elektroniniu būdu balsavimas pradėtas. Visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Dvidešimt devyni už, trys prieš, vienas susilaikęs. pritarta pranešimui, sveikinu ponę Madeirą. <laughs> Jis pabudo, kai išgirdo šios žodžius. Yeah. Okei. Okay. Nu har vi FN. Tuomet jungtinių tautų konvencija dėl neįgaliųjų teisų. Ponios Dėleva pranešimas. Taigi balsuojame dėl teisėkūros projekto elektroniniu būdu. Balsavimas pradėtas. Visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. 33 už, niekas prieš, vienas susilaikęs. Sveikiname ponę Jelevą. Taip pat balsuosime dėl fakultatyvinio protokolo dėl teisėkūros e, projekto. Balsavimas pradėtas. Visi pabalsavome, balsavimas baigtas, balsavimo rezultatai 34 už, vienas prieš, nei vieno susilaikiusio. Tuomet pereiname prie rezoliucijos. Pakeitimas e, e, numeris 3, kas už, prieš susilaikę atmesta. Ketvirtas su žodiniu pakeitimu. Data pakeista čia. Kas už? Atsibuskite. Prieš susilaikę priimta. Kompromisas A. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Devintas pakeitimas kas už? Prieš susilaikę atmestą. Dešimtas kas už? Prieš susilaikę priimta. Vienuoliktas kas už? Prieš susilaikę priimta. Dvyliktas kas už? Prieš susilaikę atmestą. Žodinis pranešėjo pakeitimas, septintoji dalis. Tekstas yra jūsų dokumentas dėl septintosios dalies. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta.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 prieš susilaikė priimta. Ir liko cituojamoji dalis 9b su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Tuomet galutinis balsavimas dėl rezoliucijos. Balsavimas pradėtas. Visi pabalsavome. Balsavimas baigtas. Balsavimo rezultatai. 33 balsavo, 32 už, vienas prieš. Sveikinu ponę Jelevą. Tuomet balsavimai baigti. Taip, Filipai, prašau. Pirmininkė, labai trumpai noriu pasakyti, manau, kad už kelių savaičių bus dar vienas posėdis ir aš asmeniškai negalėsiu jame dalyvauti ir mano kolega Din taip pat negalės dalyvauti. Tokiu atveju tai yra mano paskutinis posėdis, taigi kol kolegos neišėjo, norėčiau padėkoti Jums pirmininkė, sekretoriatui, prezidimui ir visiems kolegoms, taip pat jų padėjėjams už puikų bendradarbiavimą ir darbinius santykius. Ačiū už tai, kad kartai su manim sutikdavote klausydavote. E, tačiau ar pritarėte tam ar ne, ačiū, kad visada išklausydavote mane. Taip pat turiu pasakyti ačiū. Aš 16-ąją dalyvausiu posėdėje. Tai bus mano paskutinis posėdis šiame komitete. Ne visada mes sutikdavome dėl politinių klausimų, tačiau mūsų santykiai visų mūsų kolegų yra labai atviri ir taip pat jums norėčiau padėkoti, jūs visi labai konstruktyviai dirbdavote ir labai geroje nuotaikoje ir iš tikrųjų jūs prisidėdavote gerai atmosferai šiame komitete, Stevenai. Ačiū pirmininkė. Kaip Filipas sakė, aš irgi negalėsiu dalyvauti. 16 dieną norėčiau pantrinti tam, ką jis pasakė, išskyrus tai, kad aš dėkoju Jums, kad paprastai su manimi sutikdavote. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, džiugu, kad 10 metų jau visą laiką mes kartu buvome ir jam linkiu savo kolegai geros pensijos. Esu tikras, kad Stevenas jūsų pasiges. Okay. Castilla y León. Okay. Turime dar vieną klausimą darbo atverkėje. Tai Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo klausimas. Tai e, paraiška iš Ispanijos, iš Kastilija į Leon ir Aragono regionų. Dėl šio klausimo balsuosime 16 balandžio. Prašau žodis, ponia Ištauner. Labai ačiū, ponia pirmininkė, kaip jau pasakėte. Čia turime Ispanijos vyriausybės e, e, dviejų autonominių regionų, dviejose autonominius regionuose Kastilėje, Leon ir Aragon prašymą. Ir taip pat turime komisijos prašymą suteikti techninę paramą, taigi galime aptarti abu kartu. Prieš kelias savaitės preliminariai kalbėjomės su pranešėjais apie tai. Ir mums kilo klausimų, kuriuos tikimės komisija mums atsakys. Nelabai daugiau ką galiu pridurti. Pirmiausia, galbūt komisija galėtų pasakyti, kokia čia techninė parama numatoma. Ir galbūt komisija galėtų mums pasakyti, ar paaiškinti šią techninę paramą. Dauguma šios paramos čia yra skirta automobilių pramoniai. Na ir prašymas pateiktas gruodžio mėnesį. Po to buvo jis dar kartą pateiktas vasario mėnesį. Iš pradžių vyriausybė liktai sutiko suteikti bendrą finansavimą, po to ne. Tie klausimai e, galbūt mūsų ir yra detalūs, tačiau jie yra labai svarbus. Nu Tuomet žodį suteiksime komisijai. Žinome, kad jūs pateikėte atsakymus, bet e, gal jūs pakomentuokite, prašau. Comment. Um, jeg vil først tale om vores uh, anmodning om teknisk. Aš uh, norėčiau pakalbėti dėl šios uh, techninės pagalbos prašymo. Mes galime finansuoti jį nu, iki 0,35 mm, e, iš techninės pagalbos formos. E, Pirmą kartą komisija teikia tokį siūlymą ir priežastis to yra tokia, kad mes e, stengiamės įvertinti, kaip galima greičiau šią paraišką, kad galėtume kaip galima greičiau e, darbuotojams pervesti lėšas. 690 milijonų eurų e, paraiška yra dėl techninės pagalbos ir ta, tai yra reikalinga, kad galima būtų pradėti įvairią veiklą. Visų pirma, turime galvoje tokios veiklos, tai yra informacinė veikla, komisija pagal uh, potverkį turi įkurti įkurti e, internetinį tinklalapį dėl e, globalizacijos fondą ir puslapis yra su e, Tinklalapis yra labai svarbi informacinė priemonė. Taip pat mes e, spausdinsime lankstinuką, afišas, brošiūrą, kad e, skleistume papildomas žinias. Taip pat ketinome E, audiovizualinės priemonės parengti, taip pat informacijos sklaidai panaudoti elektroninės priemonės. Taigi susitiksime su ekspertų grupė iš valstybių narių, kol kas tokie susitikimai yra du surinkti. E, tai dar kartą kartą, dar porą kartų bus šiais metais sušaukti ekspertai susitikimus tam, kad e, panagrinėtume šį e, nutarimą ir taip pat norime pradėti įvertinimo e, procesą kad galėtume atlikti laikotarpio vidurio e, įvertinimą. Ir tai pradėsime 2009 metais, kad spėtume atlikti šį darbą. Šiuo metu taip pat rengiamės stebėsenai e, kontrolinės veiklos stebėsenai Tačiau devintais metais tai veiklai kol kas nėra paprašyta lėšų. Taip pat norėčiau uh, pabrėžti, kad mes pateikėme siūlymą, kam lėšos galėtų būti panaudotos. E, mūsų nuomonė tai yra protingiausias pasiūlymas, o dėl Ispanijos prašymo, dėl techninės paramos Tai klausimas yra susijęs su projektu, su siūlymu, kuris nedaug skiriasi nuo ankstesnių siūlymų. 12 e, įmonių atleido daugiau nei tūkstantį darbuotojų. E, komisija išnagrinėjo situaciją e, ir komitetas žino, kad yra automobilių pramonėje daug problemų susijusių su globalizacijos padariniais. Todėl komisija e, neabejoja, kad šis Ispanijos prašymas yra e, pagristas e, statistiniais duomenimis ir tai yra teisingi statistiniai duomenys, mes sutinkame, kadangi atleista 1082 darbuotojai, 12 e, įmonių, kurios e, NATS 2 e, regionui ir projektui atitinka tuos reikalavimus esame visikrai, visiškai tikri, kad devinių mėnesių laikotarpio reikalavimo yra laikytasi ir todėl prašome pritarti šiam prašymui, kuris atitinka visus reikalavimus. Na, o turint galvoje e, veiklą numatytą Ispanijos e, vyriausybės, tai Čia galima sakyti, kad yra numatytas visas paketas veiklų. Tai būtų atleistųjų darbuotojų informavimas e, ir instruktavimas, kaip sugrįžti į darbo rinką, e, kompetencijos ir kvalifikacijos kelimas, specialieji konkretūs mokymai, atsižvelgiant į e, specifines darbuotojų, atleistų darbuotojų kvalifikacijas, kad e, būtų galima pasitelkti kompiuterius, jų e, profesinių kvalifikacijų keilimas E, kalbama apie sandėlių logistikos ir administracijos darbuotojus. Taip pat yra darbuotojų, kurie turėdami jau konkrečias savo kvalifikacijas, jas e, ištobulinus galima jiems rasti darbo vietas ir globalizacijos fondo išmokos gali padėti tai padaryti. Be kitų aktyvių darbo rinkos priemonių, e, aktyvios darbo paieškos, renginių skirtų reikėtų pagerinti valstybinės darbo biržos e, veiklą. Taigi, tokios veiklos yra rim, remtinos e, skatinant darbo, darbo rinkos priemonės. Aš norėčiau priminti, kad e, čia nieko nėra ypatingo, nieko nėra neįprasto. Todėl komisija e, rekomenduoja pritarti šiam prašymui. Ačiū. Čia aptarėme du klausimus, norėčiau paaiškinti. Tai yra techninės pagalbos klausimas, e, kaip tinklalapis, e, kurį minėjo komisija kuriuo galėtų naudotis komisija informuodama piliečius. Ir antrasis klausimas, specifinis Ispanijos klausimas, Ispanijos prašymas. Dabar žodis jums ir prašau, ponas Peneda. Eh, Ačiū, ponia pirmininkė. Pritariu komisijai. Nebejoju, kad visa tai yra naudinga Kaip suprantu, biudžeto komitetas jau pateikė savo nuomonę šiuo klausimu. Ir kadangi jų atsakomybė čia yra didžiausia, na, žinoma, ir mes turime tam tikrą vaidmenį, tačiau didžiausia atsakomybė tenka biudžeto komitetui. Manau, kad mes turime kaip galima sparčiau priimti sprendimą, taigi e, siūlau taip ir padaryti, neprieštaraujant. Ačiū, ponas Silva Peneida. Prašau, ponas Escobar. Ačiū, pirmininkė, trumpai. Visų pirma, dėkoju kolegijai iš Tauner. Žinau, kad ji iš tikrųjų š, dirbdama šioje srityje yra labai a, e, tvirta. Aš a, e, žinau situaciją automobilių pramonėje Ispanijoje, ji yra labai dramatiška, tiesiog tragiška, paklausa smuko, o mažos bendrovės yra padariusios investicijų. Ir dėl kredito sunkumų, kreditavimo sunkumų, jie negali vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi situacija yra tikrai e, sudėtinga. Daugeliu atveju kalbame apie bendrovės, kurios dažnai yra e, vienas pagrindinių, jeigu ne vienintelis darbdavys konkrečioje vietovėje. Aš dokumentus išstudijavau labai atidžiai. Taip pat e, perskaičiau papildomą informaciją, kurią pateikė Ispanijos institucijos ir, kaip sakiau, biudžeto komitetas e, neprieštarauja šiems pervedimams. Taigi, ponė pirmininkė, galbūt galėtume parašyti laišką, kaip galima greičiau ir e, viską užbaigti, kaip galima greičiau. Ačiū. Ačiū, ponas Kotingi je partage pleinement l'avis euh, et les propos que m. Pineda a exprimés. Aš uh, sutinku su pono Penedos mintimis ir jo pasiūlymais ir galiu pritarti tam, kai jis pasakė. Eh, Prašau, ponė Štauner, ar norėtumėte apibendrinti diskusiją? Taip, ačiū už jūsų komentarus. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad dėl techninės paramos 2009 metams, kaip pastebėjo kolega iš komisijos. Mes turėtume pasistengti tuos pinigus visiškai iki galo pervesti ir paskirstyti tarp darbuotojų. Man kyla tam tikro, tam tikro nerimo. Jeigu finansuojamas jau egzistuojantis e, internetinis tinklalapis, kaip komisija ir pasakė, o lėšos yra nuo 2007 ir 2008 metų, taigi jau yra tas internetinis puslapis, o dabar staiga mums sakoma apie interneto svetainę ir susijusias išlaidas. Atsižvelginti dabar gautas paraiškas, nežinau, ar tai reikia daryti, man atrodo, reikėtų tai toliau aptarti. Dėl Ispanijos atveju norėčiau atvirai pasakyti, kad pažvelgus į skaičius, nežinojau prieš tai, jog biudžeto komitetas juos jau patvirtino, ponia Peneda, bet aš išsiaiškinsiu, kas vyksta. Aš maniau, kad mes esame atsakingas komitetas O kiek suprantu, biudžeto komitetas negali tiesiog uždegti žalios šviesos šiam prašymui, kol mes dar nesame išsakę savo pozicijos. Taigi nemanau, kad dėrėtų leisti e, mums šitaip apkarpyti kompetencijas. Taigi man kyla abejonių dėl e, šešia ženklio skaičiaus e, sumos skiriamos techniniai paramai kai jau šis fondas egzistuoja šešerius metus. Mes galėsime per ateinančias dvi savaitės išsameu išnagrinėti šį klausimą. Ačiū. Taip, aptarsime šį klausimą. Leiskite pasakyti savo nuomonę. Aš visiškai sutinku su pono Penedos Kotinjį nuomonę dėl techninių klausimų, dėl informavimo ir tinklalapio reglamente tai jau yra numatyta ir komisijos pasiūlymas bus e, e, dėl finansavimo bus daug mažesnis negu ta numatyta maksimalioji riba. Ir kadangi komitet, komisija neviršyje tų maksimalių sumų. Tai aš manau, kad mes turėtume pritarti tam. Na, o kas dėl Ispanijos klausimo, aš nesu čia labai susipažinęs. Ir tiesa, kad biudžeto komitetas teigiamai šį klausimą išsprendė. Ir visuomet, kaip visuomet turėtų būti dialogas. Aš pats esu iš valstybės, kur yra e, didelė automobilė automobilių pramonė iš mano šalies dar nėra tokių prašymų pateikta, tačiau tokių problemų kaip Ispanijoje yra. Ir visa diskusija, kuri vyko dėl globalizacijos fondo, e, yra susijusi e, su darbo netekusių darbuotojų mokymų ir, ir kvalifikacijos šve, e, e kėlimų. Ir aš manau, kad e, šį klausimą e, išspręsime kito posėdžio metu. Taigi, diskusija šiuo klausimu baigta. Kitas posėdis vyks balandžio 16 dieną. Ir ponas Špidla dalyvaus E, manau, kad posėdis vyks iki pietų, nes darbo tvarkė netiek daug klausimų. Keletą klausimų dėl globalizacijos fondo turėsime nuspręsti. Taigi dėkoju Jums už susidomėjimą, dėkoju vertėjams ir skelbiu posėdį baigtą.